finansinės institucijas. Atsistatydinus Viorikai Dancilai, ji tapo Rumunijos ministrė pirmininkė, jos vieta bus laisva nuo sausio, yra laisva nuo sausio 29 dienos. Rumunijos kompetingos institucijos informavo, kad į Europos parlamentą išrinkta Gabriela Zoana. Uh, E, ji dirbs vietoj Viorikos Dancilos nuo sausio 30 dienos. Ji dirba nuo sausio 30 dienos. E, ji turi laikytis e, reglamento darbo tvarkos taisyklių. Teisės reikalų komitetas